Ladies and gentlemen. Ponai ir ponios. Äh, Norėčiau jūs visus pasveikinti susirinkus į šią salę. Jau šiek tiek vėluojame, turėtumėm e, pabandyti vis dėlto ateityje pradėti darbą laiku, galbūt e, reikės kažkiek laiko, kad prie to priprastumėm, bet jeigu pradėsime laiku, tai tada laiku ir pabaigsime. Taip pat nereikėtų bausti tų e, kolegų, kurie vis dėlto į posėdį atvyksta laiku. Taigi labas rytas visiems. Dabar eikime prie 11 darbo tvarkės klausimo. Tai yra 2010 m. biudžetas, trečias skirsnis. Mes galime iš karto aptarti tris klausimus susijusius su biudžetu. The, the, the rapporteur is the same for the two first. Yeah. So we can have the two first and then the third part. This one? One. Okay. Dann gebe ich das Wort an die Kollegin Eck. Dabar suteiksiu žodį kolegijai Ek, kad ji papasakotų, kokia yra situacija su šitais pranešimais. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau trumpai paminėti keletą dalykų susijusių su ataskaitomis apie biudžetą. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti už tai, kad e, skirta tiek nedaug laiko. Tai yra ne mūsų komiteto kaltė. Balsavimas vyks spalio mėnesį. Mes turime derinti savo darbus ir su biudžeto komitetu. Jeigu mes norime išsakyti savo nuomonę biudžeto komitetui ir norime, kad biudžeto komitetas į tą mūsų nuomonę atsižvelgtų, mus labai spaudžia laikas. Taigi Tokia būtų pirmoji pastaba. Paprastai mūsų komitetui turėtų būti skirta daugiau laiko diskusijoms. Na, bet šiuo atveju laiko buvo skirta nedaug. Kaip tai įtakojo mūsų darbą? Nemažai kitų grupių pateikė savo pakeitimus. Tie kolegos, kurie dirbo jau ir praeitoje Europos parlamento kadencijoje, jie ko puikiausiai žino, kokia yra procedūra. Mus paremė praktiškai visos frakcijas. Taigi ši ataskaita yra apibendrinanti ataskaita. E, frakcijos šiame komitete remia ataskaitą. Komisija pateikė pasiūlymą, kaip finansinė prasme galima atsižvelgti į energetikos klausimus, mokslinis tyrimus, technologijų plėtrą, kovą su klimato kaita, taip pat e, ekonomikos atsigavimą. reikia tenka apgailestauti dėl to, kad taryba siūlo sumažinti biudžetą septintai pagrindų programą. Tai yra bendrojo Europos tyrimų programa, finansavimas siūloma sumažinti apie 6 procentais, kai kuriais atvejais, kai kuriuose eilutėse netgi 59 procentais. Aš manau, kad jeigu finansavimas būtų šiai programai sumažintas, tai pakenktų Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimui vidaus rinkoje. Taigi, tam, kad komisija turėtų reikalingą biudžetą politikos kryptims vykdyti, mes siūlome biudžeto komitetui, kad būtų grįžta prie originalaus komisijos pasiūlymo dėl biudžeto įlūčių. Tai yra pagrindinė mintis šiame pranešime, tiksliau šioje nuomonėje. Šioje nuomonėje aš laikausi tokios pat pozicijos kaip ir dėl to dokumento, dėl kurio mes šiandien balsuosime. Mes manome, kad komisija turėtų turėti reikalingus instrumentus tam, kad galėtų e, vykdyti savo politiką. Mes remiame praktiškai visus pakeitimus. Žalieji pateikė nemažai pakeitimų, aš negaliu pritarti jiems visiems, nes komisijai turėtų būti suteiktas tam tikras lankstumas. Mes turime bendrą supratimą apie tai, ko mes norime, ko siekiame. Turėtumėm suteikti um, komisijai pakankamą veiksmų laisvę, neturėtumėm sukurti papildomos administracinės naštos, jeigu to nereikia. Aš norėčiau paremti pirmąjį kompromisinį pakeitimą. <coughs> Tam tikrų tinklų supergrids kūrimas yra būtinas, mes tam pritarėme. Toliau pakeitimai dėl brandolinės energijos. Čia vėlgi manome, kad komisijai reikėtų steigti galimybę vykdyti tyrimus. Aš suprantu, kad yra žmonių, kurie pasisako už brandolinę energiją, kiti tam intensyviai priešinasi. Bet kas mus visus sieja? O tai, kad moksliniai tyrimai yra labai svarbus, saugumas saugus tokios energijos naudojimas taip pat yra labai svarbus dalykas kiekvienam. Jeigu mes vadovautumėmės žaliųjų frakcijos pakeitimais, tai tada nebūtų įmanoma vykdyti europinių tyrimų. Na, aš pati nesu itin didelė brandolinės energijos uh, entuzijastė, bet manau, kad yra būtina vykdyti mokslinis tyrimus šioje srityje. Valstybės narės pačios turėtų nuspręsti, ar jos norėtų turėti brandolinių e, jėgainių savo šalies teritorijoje ar ne. Vis dėlto tyrimai šioje srityje yra būtini. Moksliniai tyrimai, saugumas yra labai svarbus mums visiems. Uh, nes bent pusė valstybių narių yra brandoliniai įrenginiai. Taigi taip trumpai galėčiau pristatyti nuomonę. Aš su nekantrumu laukiu diskusijų ir jūsų pozicijos. Ir tikiuosi, kad 10 val. galėsime jau balsuoti dėl e, šio dokumento. Ačiū. Labai ačiū. Dėkoju kolegijai Ek už šio dokumento pristatymą, už visą darbą per pastarąsias dienas. Taip pat norėčiau padėkoti ir šešėliniam pranešėjui. Šešėliniai pranešėjai, kuri paprašė žodžio, prašom. Ačiū pirmininkai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poniai, padėkoti jai už puikų pranešėjos darbą. Pranešėja minėjo, kad jai trūko laiko. Aš tačiau norėčiau pakomentuoti mūsų siūlytas pataisas. Socialistų ir demokratų pataisos siekia sumažinti biudžeto, tiksliau e, e, minimalizuoti biudžeto mažinimą energetikos saugumo srityje, nes būtent šios sritis ir energetinis saugumas leis mums e, išbristi iš krizės. Taigi mes privalome stengtis vėl atgaivinti ūkio augimą ir kadangi visą laiką kalbama apie energijos efektyvumą, energijos taupimą, atsinaujinančius energijos šaltinius, mes negalime leisti mažinti biudžetinių asignavimų šioje srityje. Taip pat moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos visą laiką buvo tos sritys, kurios e, daugiausiai paskatų teikdavo ūkio augimui. Todėl mums kelia susirūpinimą tai, kad moksliniai tyrimai realiame gyvenime nesusilaukia pakankamai biudžeto finansavimo, nepaisant to, jog yra tvirtinama ir toliau, kad šios sritis yra svarbios. Mes tą svarbą norime atitinkamai pagrysti ir biudžetinių asignavimų eilutėmis. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, ačiū labai. Dabar kolega Lamberts. Ar girdite mane? Pirmiausiai, ačiū Lenai Ek už jos pranešimą dėl biudžeto, nes tokie pranešimai dažniausiai yra pakankamai sudėtingi. Norėčiau atsakyti jūsų komentarus dėl žaliųjų pataisų, dėl brandolinės energijos. Tų pataisų priežastys yra tos, kad jeigu mes pažvelgtume į bendrą ES biudžetą, tai mūsų nuomonė e, brandolinė energetikai ten yra skirta žymiai daugiau nei ji nusipelno. Taigi, aš manau, kad mes negalime ir toliau e, finansuoti tiek daug e, sričių ir iniciatyvų, kadangi biudžetas nėra begalinis. Jeigu e, brandolinė energetika yra valstybių narių prerogatyva, tai nebūtinai reiškia, kad ES turėtų ją finansuoti nes e, valstybės narės pačios galėtų tą daryti. Mes turėtume daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams, infrastruktūrai, supertinklo kūrimui, e, o e, brandalinį energetikai skirti pinigų nereikia, vien dėl to, kad dauguma brandolinių jėgainių operatorių šiuo metu naudojasi e, aktualią e, ekonominę situaciją ir iš tikrųjų jiems sekasi visai neblogai. Pirmininkas, ačiū labai. Paulius Riubikas dabar. Ačiū pirmininkė Roilį. Ačiū padėkoti valdybai. Pirmiausiai už tai, kad vasaros laikotarpiu ir toliau koordinavo mūsų veiksmus ir darbus, o tai nėra savaime suprantamas e, dalykas. diskutuojant biudžeto klausimus. Taigi už tai labai ačiū. Antras pastebėjimas, kalbant apie ekonominę krizę ir energetinį saugumą, mes privalome užtikrinti, kad minėtų sričių finansavimas ypatingai konkurencijos ir inovacijų programos finansavimas vyktų sklandžiai, nes ši programa labai svarbi mažoms ir vidutinėms įmonėms siekiant užtikrinti darbo vietų. Išlaikymą taip pat septintoji mokslinio tyrimų pagrindų programa, ypatingai energetinio efektyvumo e, srityje reikia užsibriežti naujus prioritetus, praktiškai skiriant didžiausią dėmesį energetiniam efektyvumui, todėl mes sveikiname žaliųjų pataisą dėl transeuropinių tinklų Vakar buvo kalbama apie tai, kad jeigu norime naudotis oro jėgainių, van, e, hidroelektrinių generuojama energija, tai reikia sukurti bendrą europinį supertinklą, todėl ES ypatingai elektros energijos tinklų kūrimo srityje turėtų imtis iniciatyvos ir siekti, kad tokie tinklai atsirastų kaip įmanoma greičiau. Trečias pastebėjimas tai yra protingos energijos programa. Mes norime, kad šią programą būtų naudojimasi lankščiai, taip pat ir brandolinės energetikos srityje, nes mūsų frakcijoje nuomonės dėl brandolinės energijos skiriasi, tačiau visi sutarė dėl to, kad daugiausiai dėmesio brandolinė energetikoje reikia skirti saugumui, todėl būtina numatyti atitinkamus peržiūros laikotarpius ir terminus ir taip pat mūsų komitetas turėtų dabar pamėginti atitinkamai pristatyti mūsų pozicijas plenarinėme posėdėje ir siekti, kad jos būtų patvirtintos, todėl pranešėja turėtų e, glaudžiau koordinuoti savo veiksmus su biudžeto komiteto atsakingais pareigūnais tam, kad e, mūsų, į mūsų specifinius poreikius būtų atsižvelgta tvirtinant biudžetą ir numatant atitinkamus asignavimus. Pirmininkas, kolega Balčytis. Tikiuosi teisingai ištariu su pavardė. Iš tikrųjų, tai turbūt daugelis iš čia naujųjų komiteto narių yra pirmieji žingsniai. Ir aš pirmiausia tikrai norėčiau padėkoti buvusios kadencijos nariam, kurie ir šiandieną e, atliko tą didžiulį ir labai naudingą darbą dėl energetinių kai kurių projektų finansavimo atstatymo. Turbūt mes visi turime sutikti, kad e, ypatingai yra labai svarbu investicijos į energetikos infrastruktūros kūrimą ir plėtojimą, naujų jungčių tiesimą, e, siekiant išvengti energetinių salų, tarp kurių yra e, Baltijos valstybės ir, ir kitos rytų Europos valstybės. Taip pat reikia pabrėžti, kad labai svarbu yra brandudinių jėgainių saugumo bei brandudinių atliekų problematika, kuri ateityje iškils labai e, aštriai, o taip pat e, kai kurių projektų, kurie yra susijęs su e, brandulinių įrenginių eksploatacijos nutraukimu ir atliekų valdymu. Todėl iš tikrųjų dar kartą reikia pabrėžti, kad ir mūsų grupė, socialistų ir demokratų alijansas, vienareikšmiai palaikė visus šitos pataisimus ir Iš tikrųjų, mes taip pat e, balsuosime už tuos e, pakeitimus. Ačiū labai. Herzlichen Dank, Herr Balčo. Ačiū, ponas Balčo. Tulajdonképpen nagy felelősség. Ačiū. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos ir kolegės. Uh, Iš tikrųjų, tenka didžiulė atsakomybė pasisakyti būtent tokiame diskusijoje etape. Galbūt e, kai kuriais atvejais yra tiesiog geriau patilėti. Kodėl aš šiandien paprašiau žodžio? Aš tiesiog klausiausi, kaip e, vystėsi, plėtojasi diskusija. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė pranešėja. Jie kalbėjo uh, apie tai, kad reikia pakankamą finansavimą moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, taip pat brandolinės energijos tyrimams, atsinaunančių šal, energijos šaltinių tyrimams. Mes dabar nekalbam apie tai, kur reikėtų statyti brandolinės jėgainės ir kur ne. Mes kalbam apie tai, kad svarbu dėmesį skirti brandolinių jėgainių, brandolinės energijos naudojimo saugumui. Man atrodo, tai nėra vien tik kažkokios vienos valstybės narės reikalas. Kalbant apie brandalinę energiją, reikia paminėti dar keletą dalykų. Mes visi esame atsakinga už ateitį, mes siekiame ekologinio energijos naudojimo. Uh, Prieš 20 metų tokių diskusijų gal net ir nebuvo. Pagalvokime apie klimato kaitą, apie CO2 emisijas į atmosferą. Manau, kad šiame kontekste brandolinė energija galėtų būti vadinama švaria energija. Taigi aš manau, kad reikėtų laikyti subalansuoto požiūrio, subalansuotos pozicijos. Taigi pritariu tam, ką pasakė pranešėja. Uh, Na ir dar keletą žodžių apie elektros energijos kainą vartotojams. Kai kuriuose šalise elektros energijos kaina vartotojams yra tiesiog tikrai ne, labai aukšta, tiesiog e, neprimtina, taigi reikėtų pagalvoti apie brandalinės energijos naudojimą, kuri yra pigesnė. Ačiū. Toliau Ar kolegė Ek norėtų pasisakyti? Jeigu ne, galbūt norėtų pasisakyti komisijos atstovai. Prašom komisiją. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ačiū, ponas pirmininkė. Aš esu uh, iš generalinio komisijos uh, lines uh, 06. Well, first of all, the, uh, Digiturn like. Iš transporto direktorato ir norėčiau padėkoti šiam komitetui ir pranešėjai už pasiūlymus. E, ir mes atsižvelgsime preliminariame biudžeto projekte 2010 e, metų. 61.09. Tai nedideli skaičiai apie 1 milijoną ir 5 milijonai moksliniams tyrimams susijusiams su energetika. Mes esame tokios nuomonės, kad šie padidinimai nereik, juos nereikia atsižvelgti. Ir kalbu apie mok, e, mokėjimų įsipareigojimus, o ne e, įsipareigojimus. 61-78 eilutė ir 68-79 e, programa e, Europos energetikai yra nuomonė, kad e, įsipareigojimai mokėjimams turėtų būti 7 milijonai ir jie yra per dideli. Ir padidinimas 10 milijonų turėtų būti pakankamai Vėlgi kalbame apie padidinimą e, asignavimų mokėjimams. Na, o pakeitimas 6173 dėl energetikos e, projektų energet, e, ekonominiam atsigavimui. Čia yra siūlymas pridėti tekstą, kuris yra labai panašus E, į komisijos e, pasiūlytą tekstą. Ir žodžiai yra ten, kur e, tinkama geografiškai subalansuotų būdų. Ir naujasis tekstas, jeigu būtų įsterptas į tekstą, jis perfrazuotų tiesiog komisijos siūlytą redakciją. Gedanken noch mit aufnehmen. Thank you, Chair. Uh, toliau žodis kolegijai Ek. Of course, uh, we are... Su pirmiausia, žinoma, mes esame triguboje krizėje. Finansų krizė, e, kuri pamažu jau slūksta, darbo krizė, kuri yra neatsiejama nuo finansų krizės ir klimato krizė. Kad e, išspręstume E, šias problemas e, šio komiteto atsakomybė yra e, svarbiausias dalykas. Pramonės politika, informacinių technologijų sritis, mokslinių tyrimų sritis. Ir tai yra ypatingai svarbus įrankiai, kurie, su kuriais mes operuojame. Biudžeto diskusijose šiuo metu mes tiesiog varžomės su kitais komitetais dėl politinės atsakomybės. Taigi mes mėginame e, pateikti ne išsamų ir platų pranešimą, o koncentruotą ir lakonišką pranešimą, kur nebūtų jokių abejonių mūsų kolegams iš, iš biudžeto komiteto, e, kokie yra prioritetai e, įtre komiteto nariams, kad galėtume pasinaudoti tais įrankiais, kur, kuriuos siūlome tai trigubai e, kriziai išspręsti. Taigi, štai Todėl mes ir susitelkėme į tokius dalykus. Visuomet yra e, sieki šiame komitete suderinti įvairių politinių frakcijų nuomonės ir pakeitimus. E, todėl šis pranešimas sutelktas į aštuonis punktus. E, žinoma, bus biudžeto komitete įvairių diskusijų. E, Ir aš tikiuosi, kad mano pasiūlytas balsavimo sąrašas susilauks balsų daugumos. Ir kad e, vėliau, e, kai diskusijos vyks mūsų atitinkamuose politinėse frakcijose, kad mes tikrai kalbėtume ir diskutuotume dėl šių esminių sričių, nes e, tai, ne, tai yra biudžeto diskusijų pradžia. Todėl Aš nesu e, per daug e, susijaudinusi dėl 5 milijonų eurų, kurias siūlo komisija. Patikėkite manim, dėl kiekvieno euro bus kovojama biudžete. Ir šiuose srityse aš norėčiau e, priminti jums diskusijas, kurias turėjome su komisija ir e, taryba, ypatingai su taryba, dėl e, viso biudžeto laikotarpio, kai taryba e, pradėjo karpyti numatytus asignavimus moksliniams tyrimams beveik per pusę. Ir galutinė kova buvo ypatingai intensyvi. Ji vyko uh, E, porą savaičių, likusi porai savaičių iki biudžetinių metų pradžios. Ir taigi šis šios diskusijos bus ypatingai intensyvios ir karštos, todėl pranešimas yra koncentruotas, lakoniškas ir labai koncentruotas balsavimo sąrašas. Taigi aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visiems kalbėtojams, parėmusiems mūsų poziciją. Ir taip pat norėčiau par... paprašyti jūsų paramos, kai diskutuosite e, politinėse frakcijose. Ačiū. E, Labai ačiū už jūsų paaiškinimus. Iš tikrųjų, šis paaiškinimas yra svarbus ne vien tik mūsų komitetui, bet taip pat ir darbę frakcijose. Juk galų gale pagrindinis vaidmuo teks biudžeto komitetui. Labai ačiū, kad jūs dar kartą mums tai priminėte. Tikrai nereikia galvoti, kad jeigu mes jau čia pabalsavome, mūsų darbas jau ir baigtas. Tikrai taip nėra. Labai svarbu, kad visi tai suprastumėte ir diskutuotumėte šiais klausimais ir su savo kolegomis frakcijoje. Jeigu daugiau niekas žodžio neprašo, galime eiti prie kito klausimo 11. Šiandien mes apie tai tik diskutuosime. E, iki rugsėjo 8 dienos 12 valandos galite pateikti savo pakeitimus. Balsavimas komitete vyks rugsėjo 29 dieną. Na, o spalio 8 dieną turėtų būti patvirtinta ir rezoliucija, niekas neprieštarauja. Toliau 12 darbo tvarkės klausimas. Pakeitimai. Iš viso yra 84 pakeitimai, nemažai jų jau buvo aptarti, taigi jos galime aptarti kartu. Jau yra pateikti vertimai į praktiškai visas oficialias kalbas, taigi šiandien galime ne tik diskutuoti, bet ir balsuoti, sako pirmininkas. Na, o rugsėjo 9 dieną dokumentas galės būti pateiktas komitetams. Balsavimas plenarinėje sesijoje vyks rugsėjo 28-29 dienomis. Toliau galime eiti prie 13 darbo atvarkės klausimo, tai yra balsavimas. Balsavimai turėtų prasidėti tik 10 valandą. Labai gerai, sutaupėme šiek tiek laiko, dabar galime padaryti kavos pertraukėlę, pailsėti, bet prašau vėl laiku susirinkti salę lygiai 10 valandą prasidės balsavimas reikėtų priprasti laiku pradėti darbą, nes jeigu laiku pradėsime, tai per ateinančius mėnesius labai daug laiko ir sutaupysime. Taigi kavos pertraukėlė 10 val. balsavimas. care of the electronic vote. Ja. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Sitzung ist wieder. Mėly kolegos, pradedame posėdį. Kaip jau grasiname anksčiau, pradėsime laiku, punktualiai. Ar visi turite balsavimo korteles? Gali būti, kad mums prireiks balsavimo kortelių, tikiuosi, kad ne, bet jeigu prireiks, turime jas turėti po ranka, bet iš pradžių mėginsime balsuoti paprastai. Taigi tie parlamentarai, kurie neturi balsavimo kortelių, balsavimo prasme nėra tikri parlamentarai. Ačiū, kolegė. 84 pakeitimai mums buvo pateikti. Tikiuosi, kad visi turite balsavimus sąrašus ir Tikimės, kad galime pradėti balsuoti. Ar norėtumėte pasitikrinti, ar veikia jūsų balsavimo kortelės? Dabar balsuokime, nežinau kaip. Pavyzdžiui, dėl klausimo, ar norime rytoj taip pat posėdžiauti ar ne. Balsuoti pradedame. Neveikia balsavimo įranga. Now it works. Atrodo, kad įranga veikia. Atrodo, kad 46 e, vieta, joje balsavimo įranga taip pat neveikia. Mūsų naujausioje salėje naujausia įranga atrodo neveikia. Pono Langino įranga taip pat neveikia, bet dėl to, kad jis kortelės neturi. Pono Lambertso taip pat daug kam įranga neveikia. Taigi dar galite pamėginti paspaudyti mygtukus, nes balsavimas dar nebaigtas. Pone Hall, neveikia taip pat. Reiktum techniko pagalbos, nes jeigu mes ir toliau tęsime savo balsavimo bandymus, tai tikrai turėsime rytoj posėdžiauti dar. Ponas Lambertsas turi problemų su balsavimo įranga. Ponas Hall taip pat neveikia. Taigi kai kurie balsavimo pulteliai neveikia. Ar dar kam nors neveikia dar galiai yra keletas, ar jos yra teisingai sureguliuotos ir nustatytos technikai turėtų mums pagelbėti, nes mes nieko negalime jums padėti, galime tik tai tikėtis, kad viskas susitvarkys savaime. Galbūt galėtumėte persėsti į kitą vietą, nes aš tą padariau ką tik, galbūt tenai veiktų. that the expert, uh, the technician will, will be uh, mm. already here. Jetzt funktioniert sie? Okay. okay And gibt es noch Probleme? Ar dabar visų balsavimo purteliai veikia, jeigu kino nors neveikia, tai prašau persiusti į kitą vietą, nes tai yra vienintelė galimybė išspręsti šias problemas. Taigi balsavimas kelbiu baigtų bandomai 41 balsavo, 22 už, 13 prieš 6 susilaikė. Dar 2 balsavo už papildomai, 24. O tai reiškia, kad mes rytoj dar šauksime vieną papildomą posėdį. Na, bet tai buvo tik bandomasis balsavimas. Taigi, pirmasis pakeitimo pasiūlymas Klodas Turmas jis nori kalbėti. Ar mes balsuosime elektroniniu būdu, ar kaip? Ar keldami rankas? Pirmininkas sako, aš manau, kad balsuosime keldami rankas ir <clears throat> skaičiuosime balsus, jeigu niekas neprieštrautė. Taigi pirmoji pataisa 010401, kas balsuoja už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 04 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 0430, kas už, prieš, susilaiko, ne vienas, vienas, pritarta. 501 pataisa, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 503, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 201 6100 Rubiko pataisa, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Tai reiškia, kad 61.40 dėl šios pataisos balsuoti nereikia. Kalbėtoje kalba ne į mikrofoną. sudėtinga sekti jūsų e, pristatomus pataisų numerius, ponė pirmininkė, nes skaičiai pasirinkami nėra e, labai aiškus. Pirmininkas sako, kad dabar nuo šiol pasirinks įtrė pataisų numerius, reikia juos sekti. 61, <clears throat> 41, kas už, kas prieš, susilaiko, pritartam. 61-42, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 61-43, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 61-44, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Už 6107 balsuoti nereikia, 6145 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 6177, 6108, e, kas už, prieš, susilaiko pritarta 6146, e, kas už, prieš, susilaiko pritarta 6147, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 61,78 atsiimta, 61,48 kas už, prieš susilaiko pritarta, 61,49 kas už, prieš susilaiko pritarta, 61,50 kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta. 61, 51, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar kompromisinis pakeitimas numeris 1, kas už, kas prieš, susilaiko, 3 susilaiko pritarta. Tai reiškia, kad 61, 61, 61, 71 atkrinta, 61, 55, kas už kas prieš, susilaiko pritarta, 6101, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 6152, kas už, pirmininkas atsiprašo, dėl šios balsuoti nereikia. 6179 atsiimta, antrasis kompromisas, kas už, turime skaičiuoti balsus. No, no, no. By hand. It's easier now. Gegenstimmen. Kas prieš? Enthaltungen? Susilaiko. 3. 22 už, 23 prieš, 3 susilaiko atmesta. Tai reiškia, reikia balsuoti dėl 6102. Kas už? Kas prieš? Pritarta, kas susilaiko dar, klausia pirmininkas. Pritarta, 61 70 atkrenta, 61, 75 dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 61, 73. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 61, 84. Kas už? Kas prieš? susilaiko. Pritarta 6109, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 6176, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta 6156 atkrinta. 61, 54. 54 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 61.10 atkrinta, 61.60 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 61.58 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 61,59 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 61,57 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 61,62 kas už, prieš, susilaiko pritarta vienas susilaiko pritarta. 61, 63, kas už, prieš susilaiko vienbalsiai pritarta, 61, 64, kas už, prieš susilaiko pritarta, 61, 65, kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta 61, 04, 66 kartu, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 61, 05 ir 67, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 61, 12, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 61-23, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 61-32, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 61-13, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 61-33, kas už, 61.33. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Ar galėtume balsuoti dėl kai kurių pataisų kartu? 61.24. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pritarta. 61.21. Nein, stimmen prieš susilaiko pritarta. 61.21 kas už prieš pritarta. 61.20 kas už prieš susilaiko pritarta. 61.31 kas už prieš susilaiko pritarta. 61.83 kas už prieš, susilaiko, atmesta. 6111, 6119, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 6118, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 61, dar kartą pasitirausiu. Ar galime balsuoti dėl viso puslapio nuo 61.30 iki 61.40? Kas tam pritartų? Kas tam nepritartų? Kas susilaiko? Vienas. Taigi e, pritarėme pakeitimams nuo 6130 iki 6114, toliau 6181, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, 6169, atkrenta, 6180, kas už, ačiū, prieš, susilaiko, pritarta, 6174 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 6168, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Taigi viskas. Labai ačiū visiems. Ačiū už balsavimą. Dabar balsuokime dėl viso paketo. Elektroninis balsavimas. Tie kolegos, kurie neturi balsavimo kortelės, jos priskaičiuosime vėliau. Taigi elektroninis balsavimas balsuokime už arba prieš. Balsavimas prasideda. Ar jau visi balsavote? Vienas balsas iš EPP, tiksliau trys iš EPP balsų yra per daug, trimis EPP balsų daug, per daug. Ir iš socialdemokratų vienu balsu yra per daug, gal Ar jau išsiaiškintas nesklandumas? Ar yra kolegų, kurie negalėjo balsuoti su kortele? Dar papildomai vienas susilaikęs narys? Taigi iš viso balsavo 48 nariai, 43 už, vienas susilaikė, Niekas neprieštaravo. Pirmininkas pasteiso, kad yra šeši susilaikę, 43 už, niekas prieš, taigi didžiąją balsų daugumą pritarėme dokumentui. Kolegė Ek, jumis tikrai labai pasitikė mūsų komiteto nariai, iš viso balsavo 49, 43 už, taigi labai ačiū už balsavimą, Ačiū už pritarimą. Baigiame šį darbo tvarkės klausimą, bet dar neišsiskirstikite iš salės. Mes laukiame svečio. Pono Krantz. Jis yra ministras. Eine Minute machen wir Pause. Vienos minutės pertraukėlė.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 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, heiße Sie alle. Äh, Mėly kolegos, mielos kolegės, labai džiugiuosi, kad jūs dar vis esate salėje. Pas mus jau atvyko svečias. Jeigu nepastebėjote, kad pas mus yra svečias, galbūt taip atsitiko dėl to, kad salėje yra išties triukšminga. Mėly kolegos, jeigu jūs norite pasišnekučiuoti tarpusavyje, gal išeikite už salės durų tarp mūsų yra svečias. Taigi aš manau, kad būtų mandagu nusiraminti ir pasiklausyti, ką mums pasakys svečias. Tarp mūsų yra Švedijos aukšto mokslo ir mokslinių tyrimų ministras, atstovaujantis Europos tarybai pirmininkaujančiai valstybei nariai. Labai džiaugiuosi, kad jūs esate tarp mūsų. Ar kilo techninių problemų, klausė pirmininkas. Taigi labai džiaugiamės, kad pas mus atvykote ir mes su nekantrumu laukiame, ką mums pasakysite. Dabar suteiksiu žodį ponui Krans. Prašau visų dėmesio, paskui galėsime pasišnekučiuoti tarpusavėje. Taigi sveiki atvykę ir žodis jums, prašom. Jo pažiūrėk ir jam. Pabandysiu pradėti dar kartą. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man didžiulės malonumas ir didžiulė garbė pristatyti pirmininkaujančios e, Švedijos prioritetus mokslinių tyrimų srityje. Mes dirbame toliau, grįsdami savo darbą tuo, ką nuveikė Prancūzija ir Čekija. E, švedai pradėjo pirmininkauti Europos Sąjungai, kai Europos Sąjunga susiduria su sunkiais iššūkiais - ekonominė krizi, krize, e, klimato grėsmėmis ir nauja gripo rušimi. Todėl Tokiomis sąlygomis labai lengva susitelkti į trumpalaikius tikslus, tačiau aš kaip mokslinių tyrimų ministras norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu nepamiršti ir ilgalaikių tikslų. Reikia susitelkti į naujas žinias mokslinius tyrimus. Mes turime imtis atsakomybės ir nepamiršti diskusijose ilgalaikių tikslų. Europa gali didžiuoti savo pasiekimais mokslinių tyrimų srityje ir daugelis valstybių skiria nemažai lėšų, taip pat ir europinių lygmenių. Švedija, kaip pirmininkaujanti valstybė, numatė tris prioritetus mokslinių tyrimų srityje. Visų pirmiausia, Europos e, mokslinių tyrimų srities valdymas, žinių trikampis ir pagrindų programos ateitis. Kalbėdami apie Europos mokslinių tyrimų sritį erą, mes norėtume susitelkti į tris pagrindinius žodžius - efektyvumas, aktualumas ir prioritetas. Efektyvumo didinimas tai yra aiškesnė eros valdysena. Taip pat turime skatinti inovacijas ir kitas konkurencingumą didinančias priemonės. Svarbiausia, kad mes viską panaudotume kaip galima efektyviau. Daugelis priemonių įgyvendinama nacionalinių lygmenių, daugelis europinių lygmenių. Todėl turime juos koordinuoti. Kai kurie projektai yra regioniniai ir šis pluralizmas E, lemia mūsų mokslinių tyrimų e, specifiką Europinėme lygmenyje. Ir tai reiškia, kad visų pirmiausia turime imtis vis didesnės atsakomybės atskiruose valstybėse narėse. Europos mokslinių tyrimų sritis turi susitelkti į aktualias problemas ir Europos piliečiai turi suvokti ir pajusti, kad moksliniai tyrimai gali turėti įtaką jų gyvenimui. Bus sureng... Aš ką tik buvau konferencijoje e, Lunde, pietų Švedijoje ir konferencija priemė Lundo deklaraciją. Konferencijoje buvo kalbama, e, kad moksliniai tyrimai turėtų susitelkti į pagrindinius mūsų laikmečio iššūkius. E, pavyzdžiui, e, tvarę energiją, senstančius gyventojus, klimato grėsmės ir panašiai. Lundo deklaracijoje kalbama ir apie tai, kaip nustatyti prioritetus europiniams moksliniams tyrimams. E, komisija įpareigota priimti E, šiuos prioritetus. Čia turėtų gyve, e, dalyvauti visos suinteresuotos šalis, e, tiek institucijos žinybos, tiek patys gyventojai. O tam, kad mums pasitektų, pasisektų tiek mes taryboje, tiek parlamente, turime bendradarbiauti. Kai kalbame apie tai, kaip galima būtų vystyti ir plėtoti Europos mokslinių e, tyrimų sritį. Reikia ne tik laukti komisijos siūlymų, reikia mobilizuoti savo jėgas e, ir su, sutelkti mūsų partnerystę. Šiuo metu metu svarbu pradėti diskusijas, kaip mes galėtume įgyvendinti tokią partnerystę. 24 rugsėjo šiais metais e, vyks ministrų susitikimas, ministrų seminaras, kur bus būtent aptarimi šie klausimai ir Europos mokslinių tyrimų srities ateitis e, Buvo e, paruošta eilė ataskaitų, tame tarpe ir ateities vizijos studija pasaulis 2025 metais, e, kurioje siekiama nušviesti Europos situaciją 15 e, metų laikotarpyje. Švedija, kaip pirmininkaujanti valstybė, nutarė taip pat prioritetą teikti tokioms sritims kaip žinių trikampis. Tai yra sąveika tarp aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų. E, Geteborgė e, buvo neseniai aptarto, aptarti šie klausimai. Mes turime stiprinti Europos inovatyvinius gebėjimus. Svarbiausia, kad moksliniai tyrimai taptų ir atradimai vėliau taptų komerciniais ir padėtų mums kasdieninėme gyvenime ir gerintų mūsų gerovę moksliniai tyrimai savaime turi, e, žinoma, vertę savaime, tačiau jie turi būti naudo, e, naudingi ir visuomeniai. Jie negali likti stalčiuose, jie turi būti panaudojami. Mes taip pat e, aptarėme, kaip galima modernizuoti universitetus, kad jie taptų konkurencingi globalizacijos laikotarpiu. tai likimo klausimas ateičiai, kad Europos universitetai e, išliktų reitingų e, sąrašuose, būtina imtis daugiau priemonių europinių lygmenių, e, kad sustiprintume Europos mokslo institucijas. Ir pirmininkaujantį valstybę pasiūlys Europinę strategiją šioje srityje. Mes Taip pat e, ketiname pradėti diskusiją apie ateities mokslinio tyrimų e, pagrindų programą. Čia svarbiausia yra kokybė ir efektyvumas. Mes manome, kad tikslus geriausia pasiekti formuluojant strateginius uždavinius. Tam turi būti supaprastintos taisyklės, e, taisyklių našta turi būti e, sumažinta. Ir čia visi komisijos ir, komisija ir valstybės narės ir parlamentai turi bendradarbiauti. Ypatingai svarbus dalykas yra bendras programavimas, bendradarbiavimas tarp įvairių nacionalinių programų. 2008 m. gruodžio mėnesį taryba priėmė sprendimą e, ir išvadas dėl bendrojo programavimo Ir, e, kaip žinome, yra aukšto lygio grupė, kuri šiuo metu e, formuluoja įvairias, e, rengia įvairias programas. Ir tikimės, kad projektai prasidės jau 2010 metais. Konkretus projektai gali būti paminėti kaip įvairių neurologinių lygų tyrimai, Alzheimerio tyrimai ir kitose srityse. Mes taip pat didelį dėmesį skiriame Baltijos jūros regiono šalių e, bendradarbiavimui. E, yra e, įgyvendinamas vadinamas bonus projektas. Bonus projektas yra rengiamas pagal ES steigimo sutarties 169 straipsnį ir yra bendradarbiavimo projektas tarp Baltijos jūros regiono šalių ir komisijos. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, glaudus ryšys tarp jūsų parlamentarų ir mūsų e, tarybos yra pagrindinis garantas, kad mūsų programa būtų sėkmingai įgyvendinta. Ir tradiciškai jau tarp jūsų komiteto ir tarybos e, egzistuoja e, geri, e, geri santykiai ir glaudus ryšiai. Pasinaudosiu progą, pasveikinsiu jūs, kad buvote išrinkti Europos parlamentą ir tikiuosi pamatyti, kaip galima daugiau jūsų seminare, kuris vyks čia parlamente rugsėjo 24 dieną. Ačiū Jums. Labai ačiū gerbiamas ministrė už tokį išsamų pasisakymą. Taip pat ir ačiū už jūsų linkėjimus. Dabar galima pradėti diskusiją. Šeši komiteto nariai e, norėtų pasisakyti. Žodis poniai Ekki pradės diskusiją. Ačiū. Ačiū už e, šį švedijos prioritetų pristatymą. Man kaip e, švedų, švedijos atstovė tai nėra e, joks netikėtumas. Aš turiu du sudėtingus klausimus, e, su kuriais kovoju jau porą metų. Visai neseniai mes svarstėme biudžeto projektą ir aš buvau pranešėja E, yra pasiūlyti mokslinės e, srities asignavimų mažinimai, kai kuriuose srityse net iki 59 procentų. Ir šią diskusiją mes e, jau panašią esame girdėję, kai kalbėjome apie ilgalaikį biudžetą. Ir galų gale biudžeto beveik ir neliko E, šis klausimas buvo išspręstas vos likus kelioms dienoms iki biudžeto laikotarpio e, pradžios. Komisija pasiūlė aukštesnį lygmenį, e, parlamentas pageidauja dar didesnio finansavimo. Taigi klausimas tai lieka, kaip vyks diskusijos taryboje. Antrasis klausimas yra biurokratija srityje e, mokslinių tyrimų paraiškose. E, paprastai jos pateikiamos nuo rugsėjo pradžios iki e, gruodžio pabaigos. Rūpiučio mėnesį dalyvavau keletą pramoninių stambių konferencijų ir daugelis didelių įmonių e, dirbančių keliose e, Europos šalyse, netgi pasaulinėme lygmenyje, jie net nesistengia dalyvauti Europos mokslinių tyrimų projektuose, kadangi e, e, yra per didelė biurokratija ir sprendimo procesas užtrunka per e, ilgai. Taigi klausimas būtų toks, ar įmanoma per artimiausius mėnesius ką nors nuveikti, kad pagerintume šią situaciją? Ačiū. Kazėja, kolegė Brazina. Vážený pane ministře, děkuji za velmi srozumitelný výklad. Gerbiamas ministrė, dėkuoju Jums už labai aišku ir vienareikšmišką Švedijos pirmininkavimo tikslų pristatymą. Manau, kad e, mokslo, mokslinio tyrimų visuomeniai tie tikslai yra labai svarbus ir iš tikrųjų tikimės, kad jūs sugebėsite juos taip pat ir įgyvendinti. Kalbant apie valstybių narių dalyvavimą septintojoje mokslinio tyrimų pagrindų programoje, mes pažvelgę į jų dalyvavimą galime konstatuoti, kad naujosios valstybės narės įgyvendinant septintosios pagrindų programos projektus juose beveik nedalyvauja. Iš tikrųjų matomas didžiulis skirtumas čia tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių. Negalima būtų teikti, kad tų šalių mokslininkai yra blogesni nei senose valstybėse narėse, tačiau kita vertus, kai kurios institucijos, kurios dalyvauja septintosios pagrindų programos projektuose, E, nėra pakankamai lankščios ir dėl to kyla nemažai administracinio pobūdžio kliūčių ir dažnai tos kliūtis yra statomos iš ES pusės. Taigi noriu paklausti, kokiu veiksmu imsis pirmininkaujantį Švediją tam, kad sumažintų bent jau dalį šių kliūčių siekiant, kad naujosios valstybės narės būtų geriau integruotos nei iki šiol į e, septintąją mokslinio tyrimo pagrindų programą. Pirmininkas, ačiū. Pone Kabalijo dabar. Bom dia, uh, eh, Sr. Ministro, eh, Sr. Presidente da Comissão, caros colegas, como deputado. Pane ministrė, gerbiamas komisarė pirmininkė, aš esu taip pat uh, tik neseniai išrinkta naujoji šio parlamento narė ir pirmą kartą pasisakau šiame komitete. Taigi noriu su visais pasisveikinti ir padėkoti ministriui už jo pristatymą. Norėčiau pakomentuoti ir užduoti vieną klausimą. Ypatingai kalbant apie inovacijas, kurios yra visų pasiūlymų siekiant įveikti ekonominę ir finansų krizę ašis ir taip pat inovacijos yra labai svarbios kovojant su klimato kaita, taigi mums reikia mokslinio tyrimų ir inovacijų siekiant pateikti ekonomiką gaivinančius pasiūlymus ir siekiant kovoti su klimato kaita. Taigi moksliniai tyrimai bei inovacijos leis mums pateikti pakankamai greitai atsakymus į tuos iššūkius, su kuriuo susiduria mūsų pramonė, ypatingai automobilių pramonė, kuri pati naudoja labai daug energetinių išteklių ir jos gaminiai naudoja daug energijos išteklių. Taigi inovacijų paketas bus labai svarbus Europos ateičiai. Noriu paklausti ministrą, kokių ketinimų ir planų pirmininkaujantį Švediją turi dėl tolesnių veiksmų susijusių su šiuo paketu ir kokią paramą jūs galite pažadėti inovacijoms įvairiais įmanomais būdais. Noriu paklausti ne tik apie tai, ką Jūs kalbėjote savo pristatymo metu, tačiau ir apskritai, e, kokią paratą esate numatę moksliniams tyrimams, naujiems būdams, pavyzdžiui, organizuoti mūsų visuomenę, viešai administravimą ir taip toliau ir panašiai. Taigi norėčiau išsamesnės informacijos apie jūsų numatomą paramą inovacijoms apskritai, ypatingai svarbiausiose srityse viešojo gyvenimo. Ačiū, ponė Riera Madurelė. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Dėkoju už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. Dėkoju už išsame informaciją, kurią mums pristatėte, kalbėdamas apie Švedijos pirmininkavimo prioritetus, mokslinių tyrimų tema yra vienas iš tų ramščių padėsiančių mums išbristi iš dabartinės krizės, tai yra vienas iš permainų variklių, technologinės inovacijos taip pat prie to smarkiai prisideda. Ir šiandien ryte diskusijos metu apie biudžetą aš jau tą patį sakiau ir dabar noriu pakartoti, paminėdama mums svarbę problemą, ir pabrėždama, kad biudžeto eilutėse moksliniams tyrimams numatoma vis mažiau asignavimų. Kokiu veiksmu galėtume imtis, kad pakeistume situaciją šioje srityje? Pritariu jūsų nuomonį dėl būtinybės geriau koordinuoti veiksmus Europos mokslinio tyrimų erdvėje, stiprinti tarp universitetinį bendradarbiavimą. Tačiau yra labai svarbu neapsiriboti vien tik tai lozungais ar gražiai žodžiais, tačiau pasistengti šios ketinimus taip pat ir įgyvendinti. Kalbant apie biudžeto eilutes, Adriana Tikau vakar mums visiems priminė, kad mes siekiame, kad ES taptų žiniomis paremta konkurencinga ir dinamiška ekonomika. Pone ministrė, Norėčiau todėl užduoti dabar jums du konkrečius klausimus. Pirmiausiai, kalbant apie Europos infra, mokslinio tyrimų infrastruktūros reglamentą, kurį šis komitetas priėmė pastarąją kadenciją, aš buvau pranešėję šią temą, iš tikrųjų tuo metu mes nuveikėme neblogą darbą bendradarbiaudami su visomis šio parlamento frakcijomis. Tačiau iš tikrųjų tas dokumentas buvo tik konsultacinio pobūdžio. Nes tokios buvo tuo metu mūsų kompetencijos, mes norėjome aišku svarbesnio vaidmens, tačiau dėl atitinkamų priežasčių negalėjome jo gauti, taip pat turėjome priimti nemažai kompromisų. Aš tačiau manau, kad e, priimant galutinį dokumentą šio komiteto nuomonė turėjo būti atsižvelgta žymiai labiau, tačiau galutinis dokumento prieimas, prieimimas buvo nukeltas e, ir e, dabar ketiname, ketiname vėl pajudinti šios klausimus iš mirties taško, tačiau parlamentas iš tikrųjų neturi jokios informacijos, kaip šis klausimas buvo išspręstas ir kaip konkrečiais atvejais bus e, taikomi konkretų sprendimai, pavyzdžiui, susijęs su neutronų šaltiniais, kurie yra jūsų šalyje. Taigi norėčiau daugiau informacijos šio klausimu ir noriu paklausti, jūs manote, kad 161 sutarties straipsnis kaip teisinis pagrindas čia yra tinkamas jūsų nuomonė. Taip pat noriu paklausti klausimo susijusio su dviem temomis, kurios šiuo metu yra svarstamos parlamente. Tai yra viena vertus neuro degeneracinės, neuro, nervų sistemą ardančios lygos, tokios kaip Alzheimerio lyga ir panašios parlamentas remiasi bendrų programavimo mechanizmu, o ne 169 straipsnių kaip teisinių pagrindų. Noriu paklausti Jūsų nuomonės, kaip tą vertinate. Septintosios mokslinio tyrimų pagrindų programos kontekste taip pat. Ir aš noriu pasakyti, kad mūsų komitetas pageidautų, kad šios abi temos, kurios bus svarstamos ir nagrinėjamos jums pirmininkaujant, būtų joms priskirtas 169 straipsnis kaip teisinis pagrindas tam, kad parlamentas čia galėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį. Taip pat norėčiau išgirsti jūsų nuomonę ir informaciją apie e, žinių trikampio konferencijos Göteborge svarbiausius rezultatus ir apie tai, kokios svarbiausios temos ten buvo svarstamos. Pirmininkas, ačiū kolegijai, dabar klaus kolegė Sislit ir po to leisime ministrui atsakyti. Za predstavitev zastavljam pa tri vprašanja. E, Ačiū pirmininkė už jūsų įdomų pristatymą. Tris klausimus turiu. Pirmasis susijęs su septintaja pagrindų programa. Šiuo metu mes pastebime, remdamėsi mokslininkų duomenimis, kad šios, pagal šią pagrindų programą tapo žymiai sunkiau mažio, mažesnėms, mažesnėms mokslininkų grupėms gauti finansavimą atitinkamiems projektams. Noriu priminti, kad vienas iš pagrindinių Europos parlamento reikalavimų buvo sumažinti administracinę naštą tokių projektų finansavimui. Noriu paklausti, ką ketina nuveikti pirmininkaujantį Švediją tam, kad mokslinių tyrimų e, fondai būtų panaudoti efektyviau, kad jie būtų prieinamesni taip pat ir mažesnėms mokslininkų grupėms. Antras klausimas. Jūs minėjote kelis kartus žinių trikampį. Per pastarąją kadenciją buvo sukurtas e, technologijų institutas, buvo priimtas sprendimas Europos parlamente, tas institutas šiuo metu yra kūrimas. Noriu paklausti, kokios pažangos tikisi pirmininkaujantį Švediją iš šio instituto veiklos. Taip pat noriu paklausti, kokioje vietoje jūsų prioritėtų sąraše yra moksliniai tyrimai e, ES biudžeto tvirtinimo kontekste. Pirmininkas, ačiū labai. Dabar leisime galimybę ponui ministrų galimybę atsisakyti, kadangi klausimai buvo pakankamai trumpi, mes galėsime galbūt skirti šiek tiek daugiau laiko atsakymus. Ministrė, jums žodis, prašau. Ačiū. E, labai smagu lankytis jūsų komitete ir jausti tokį didelį susidomėjimą. E, klausimai e, tikrai labai įdomus. Aš pabandysiu atsakyti kiek galima daugiau klausimų. Aš pats esu iš mokslo atėjęs e, ir puikiai suprantu, kad moksliniai tyrimai turi susidurti su kaip galima mažiai, mažiau biurokratinių kliučių. E, todėl mūsų vienas uždavinių yra sumažinti administracinės kliūtis e, teikiant paraiškas ir gaunant europinės lėšas moksliniams tyrimams. Naukas dėl e, biudžeto klausimų. Tai kaip aš jau minėjau savo praneše, e, pranešime, e, mes siekiame, kad pavyzdžiui iš žemės ūkio e, biudžeto būtų daugiau pervesta lėšų į mokslinių tyrimų sritis. O mūsų uždavinys yra, kaip galima geriau, efektyviau panaudoti tas lėšas ir taip pat e, pasistengti toliau efektyviau plėtoti Europos mokslinių tyrimų sritį. Ir įtraukti visas valstybės narės kaip partnerės bendradarbiavimui Europinėme lygmenyje. Na, o kas dėl lėšų paskirstimo ir tų išteklių, kurie yra paskirstimo skirstomi tarp valstybių narių, tai svarbu būtų konstatuoti, kad e, galiojančiomis taisyklėmis yra e, galimybė e, atlikti tam tikrus pakeitimus, tačiau žinoma, reikalinga šiam tikslui priimti ir naujų taisyklių ir mes turime tai suvokti. žinių trikampį minėjote nemažai. Ir tai mūsų būdas pabrėžti, kaip yra svarbu plėtoti inovacijų politiką. Ir aš minėjau, kad šios, šioje srityje vyks labai svarbi konferencija ir, ir tikimės, kad ji padės pastumėti šią sritį į, prie, į priekį. E, Kažkas jūsų minėjo e, bendrą programavimą ir aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu skatinti bendrą programavimą ir bendrai dalyvauti plėtojant Europos mokslinių tyrimų sritį ypatingai tokių laikotarpių, kaip mes e, gyvename dabar. E, dar buvo e, klausimas dėl Europos parlamento dalyvavimo šioje srityje, tai aš paprašyčiau leisti vėliau atsakyti šį klausimą ir pateikti išsamesnę informaciją. Labai ačiū. Toliau kitas diskusijų etapas ir žodis kolegijai Nipler. Labai ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė, aš labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote į mūsų komitetą pakalbėti apie mokslinių tyrimų politiką ir apie Švedijos pirmininkamo programą. Labai ačiū, kad atvykote. Norėčiau paminėti porą temų, jas iš dalies minėjo ir kiti kolegos. Per pastaruosius metus tyrimų politika tampa europinė politika. Uh, vykdomi vairūs europiniai tyrimai, taip pat pilotinė arba bandomieji projektai. Jie yra bendrai programuojami. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad mes dirbame bendrai europiniu lygiu, išnaudojame sinergijos efektą, vengiame darbų dubliavimuose atskirose valstybėse narėse. Uh, Aš esu vokietė ir Vokietijos bundestage, aukštosiuose parlamento rūmose dažnai girdžiu nuogastavimu, kad ir kišamasi į valstybių narių tyrimų, mokslinio tyrimų politiką. Mano klausimas būtų toks. Jūs bendradarbiaujate su 26 ministrais iš kitų valstybių narių. Ar jūs irgi sutarėte su tokiais nuogastavimais, Kaip manote, ar vis dėlto reikėtų ir toliau plėtoti bendrus projektus ir bendrą Europos tyrimų infrastruktūrą? Tai buvo pirmasis klausimas. O antrasis klausimas susijęs su uh, tyrimų pagrindų programa. Kaip Jūs manote, kaip galėtų atrodyti aštuntoji programa? Kol kas mes įgyvendiname septintąją programą, žinome, kaip vyko šeštoji pagrindų programa. Taigi noriu pasterauti, ar valstybės narės jau masto apie tai, kur turėtų būti sudėti akcentai naujojoje aštuntojoje pagrindų programoje. Norėčiau prisiminti diskusijas, kurios vyko tvirtinant septintąją pagrindų programą. Buvo sakyta, kad reikėtų mažinti biurokratiją, daryti paprastesnės procedūras, konkursus. Gal turite kažkokių konkrečių pasiūlymų? Uh, Dabar kreipiuosi mūsų komiteto pirmininką, galbūt e, į mūsų posėdžius galėtų būti pakviesti ir ekspertai, kurie papasakotų, kaip būtų galima patobulinti septintąją pagrindų programą. Mes iš tikrųjų norėtumėm tą programą supaprastinti, sumažinti biurokratiją. Taigi galbūt galima būtų pasinaudoti turimą patirtimį, rengiant naują aštuntą programą. Labai ačiū. Toliau kolega Udi. Labai ačiū, gerbiamas ministrė. Noriu padėkoti už tai, kad atvykote pas mus ir pateikėte mums informacijos. Taip pat ačiū už tai, kad pristatėte Švedijos kaip pirmininkaujančios šalies poziciją. Norėčiau Jums pateikti vieną klausimą. Jūs sakėte, kad turime galvoti apie ilgalaikę ateitį. Jūs esate visiškai teisus, nes mūsų piliečiai iš mūsų tikisi tam tikrų impulsų, tam tikrų postumių. Valstybės narės valdo mokslinių tyrimų fondus. Jūs, kaip ministras, kaip manote, ar moksliniai tyrimai turėtų būti ta sritis, kur mes visi turėtumėm bendrai naudoti lėšas, kaip kad, pavyzdžiui, daroma žemės ūkio srityje. Tai būtų prasminga, jeigu mes siekiame europinės tyrimų politikos. Aš nekalbu apie biudžeto didinimą, galbūt e, būtų galima pamastyti apie bendrą biudžetą moksliniams tyrimams. Uh, Na ir dar vienas mano pamastymas. Kaip kad sakė anksčiau kalbėjo kolegos, Europoje vis yra dar daug biurokratijos, procedūros nėra pakankamai supaprastintos. Visiškai neseniai mes balsavome dėl pono Kresler pakeitimo. Tame pakeitime yra raginama ES atsisakyti kai kurių biurokratinių priemonių. Dažnai būna taip, kad lėšos yra skiriamos kažkokiam tai tyrimų centrui, tas lėšas valdo įvairūs tarnautojai, jie atlieka kažkokius nesuprantamus paskaičiavimus, skirsto lėšas. Uh, ir galų gale mokslininkas e, gauna mažesnį finansavimą, negu kad tikėjusi. Taigi aš norėčiau jūsų paprašyti, galbūt jūs galėtumėte kreiptis į komisiją ir jos paprašyti iš naujo įvertinti mokslinių centrų finansavimą. Galbūt reikėtų kažkaip tai supaprastinti tas finansavimo procedūras, nes pinigų tiesiog negauna tie žmonės, kuriems jų reikia. Labai ačiū. Toliau koleg, kolegė Tiker. Kolegė Tiko, atsiprašau. Labai ačiū. Na, kalbant apie Lisabonos, Lisabonos strategiją strategiją valstybės narės 3 procentus bendro vidaus produkto turėtų investuoti į mokslinis tyrimus ir technologijų plėtrą. Du trečdalius tos sumos reikėtų gauti iš privataus sektoriaus. Aš norėčiau jūsų pastirauti štai ko. Atsižvelgusi tą faktą, kad ES ekonominės augimas e, sulėtėjęs, uh, Norėčiau pastirauti, kokiu priemoniu jūs manytumėte, kad reikėtų imtis dabar, siūčiant ekonominiai kriziai. Ir taip pat atsižvelgusi tą aplinkybę, kad valstybių narių BVP yra sumažėjęs. Taigi, kaip manote, kokių priemonių reikėtų imtis? Tam, kad būtų paskatintas privatus sektorius daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir ypač į taikomuosius tyrimus. Labai ačiū. Toliau pane Matijas. Labai ačiū. Pirmininkė, gerbiamas ministrė, aš kalbėsiu kaip neseniai išrinkta Europos parlamento narė ir taip pat kaip mokslininkė, nes mokslinė veikla universitete tiesiog dešimtį metų dirbau su įvairiais tarptautiniais projektais, e, kurie būdavo finansuojami iš bendro Europos tyrimų biudžeto. Taigi aš kalbėsiu ir kaip mokslininkė, kuri yra tiesiogiai susidūrusi su tais e, europiniais instrumentais. Na, aš suprantu, kad e, keičiantis tyrimų programai keitėsi ir įvairūs instrumentai. Tarkim, prisiminkime penktąją pagrindų programą. Ten didelis dėmesys buvo skirtas smulkiems projektams. Na, o kitoje e, mokslinio tyrimų programoje, pagrindų programoje jau buvo didžiulis dėmesys skirtas sąsojoms tarp svarbių projektų. Dar kitoje programoje jau buvo kalbama apie tyrimų infrastruktūras. Taigi, kiekvieną kartą, kai pradedama įgyvendinti nauja ES pagrindų programa, mokslininkai taip pat turi prisitaikyti prie naujų pakeitimų. Manau, kad yra labai svarbu užtikrinti, kad mokslininkai galėtų nuosekliai tęsti darbą, kad galėtų nuosekliai gyvendinti mokslinio tyrimo programas. Labai dažnai atsitinka taip, kad e, keičiasi programų kriterijai, programų akcentai ir dėl to kyla nemažai problemų mokslininkams, mokslininkų grupėms, Mokslininkams tenka kovoti su biurokratija, jiems reikia gyven... naudotis įvairiais uh, instrumentais. Taigi, aš manau, kad yra labai svarbu, kad visi europiniai moksliniai projektai įgyvendinami pagal pagrindų programas būtų įgyvendinami nusekliai. Aš norėčiau pateikti ir keletą klausimų. Visų pirma, dėl mokslinio tyrimų prioritetų. Gerbiamas ministrė, jūs kalbėjote apie um, tokį prioritetą kaip Alzheimerio lygos arba kitų neurologinių lygų tyrimas. Taip, tai yra labai svarbus projektas, bet turėtumėm skirti dėmesio ir tokioms projektams, uh, kaip e, e, novatoriški medicinos produktai, novatoriški vaistai, mes turėtumėm veikti nuosekliai tam, kad e, mokslininkai dirbantis šioje sriti, įvairiose sritise galėtų nuosekliai dirbti ir galėtų gauti nuoseklų finansavimą. Jiems reikia nuoseklumo. Be abejo, mokslininkų tyrimų tinklai bendradarbiauja ir su europinėmis institucijomis, bet mums tikrai labai reikia nuoseklumo. Dar viena pastaba. Jie yra susijusi su mūsų santykiai su trečiosiomis šalimis. Na, šioje srityje mes turime daugybę įvairiausių instrumentų. Uh, jų dėka mes galime kurti mokslininkų komandas bendradarbiaudami su trečiosiomis šalimis, bet vėlgi pagrindinė problema yra biurokratija. Be biurokratijos yra ir daugiau problemų. Jas paminėsiu. Labai svarbu Labai svarbu, kad mes nebūtumėm užsisklendę savyje e, vykdydami tyrimus Europoje. Kai kuriuose sritise Europos Sąjunga e, atlieka tyrimus praktiškai nebendradarbiaudamas su trečiosiomis šalimis, tiesiog viskas vyksta tik Europos Sąjungos viduje. Aš manau, kad labai svarbu būti atviriems pasauliui, bendradarbiauti su kitų šalių mokslininkais įvairiose sritise. Tokios būtų mano pastabas, ačiū. Ponas Lambert. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė, kaip žaliųjų frakcijos atstovai. Man Labai džiugu girdėti, kokie yra švedės pirmininkaujančios šalies prioritetai, jie atitinka žaliųjų frakcijos darbo tvarkę. Aš manau, kad Europai tikrai labai svarbu kartu kovoti su ekonominiais ir su aplinkos apsaugos iššūkiais. Nepamirškime, kad reikia kalbėti ne vien tik apie klimatą, bet ir apie išteklius. Na, šioje, šiame susitikime aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę trimis klausimais. Jūs, visų pirma, jūs kalbėjote apie efektyvų panaudojimą. Jeigu mes norime panaudoti daugiau lėšų moksliniams tyrimams, turi būti įrodymta, kad tos lėšos panaudotos efektyviai. Na, aš suprantu, kad realiame gyvenime, kažin ar įmanoma, šimtų procentų efektyviai panaudoti lėšas. Bet jeigu viskas priklausytų nuo jūsų, nuo ko jūs pradėtumėte tam, kad būtų lėšos panaudojamos efektyviau? Kokia yra jūsų asmeninė nuomonė šio klausimą? Antras klausimas dėl smulkių ir vidutinių įmonių dalyvavimo projektuose. Kai kuriais atvejais reikia sukaupti tam tikrą kritinę masę, Kiti sako, kad geros idėjos gali būti gyventinamos ir kažkokiose smulkiose organizacijose. Kaip Jūs manote, ar mažos ir vidutinės įmonės susiduria su sunkumais, gaudamas finansavimą iš Europinių fondų? Turiuomenį ne tik smulkės įmonės, bet ir mažus universitetus, mažas laboratorijas. Kaip Jūs manote, ar iš tikrųjų mažoms organizacijoms sunkiau gauti finansavimą ir jeigu taip, tai kaip joms galima padėti? Uh, Na ir paskutinysis klausimas. Vėlgi mane domintų jūsų asmeninė nuomonė šio klausimo. Europoje pastangos yra suskaldomos, suskaidomos, tai yra e, viskas yra suskaidoma į pernelik daug mažų projektų, Mano nuomonė, ES instrumentai yra tam tikri katalizatoriai. Kaip mes galime pagerinti tų instrumentų naudojimą? Na ir paskutinysis komentaras. Jūs esate atsakingas už mokslinius tyrimus. Jūs bendraujate su kitais ministrais iš kitų valstybių narių. Kaip jūs manote, kaip galėtumėte padidinti savo svarbą? Tarkim, ar jūsų kolegos iš finansų ministerijos suvokia mokslinio tyrimų svarbą išbrendant iš krizės? Ačiū. Toliau kolega Balčytis, labai atsiprašau už tarimą, sako pirmininkė. Ačiū labai, pirmininkė, e, gerimas ministrė. Pirmiausia, noriu padėkoti už tą didelę ir įsame prezentaciją, kuri buvo šiandieną padaryta Ir kalbant apie mokslo tyrimuosius darbus, e, turbūt šiandieną daugelį Europos valstybių ir mes šiandieną šitą salį aiškiai suprantame, kad yra tam tikras ratas. Tai yra, kad e, finansinės krizės akivaizdoje labai bus svarbu, kaip mes visi kartu įspręsime klimato kaitos arba šiltno efekto problematiką ir taip pat ypatingai energetinių problemų sprendimą. E, energetinė problemų sprendimas yra neatsiejamas su esamom ir būsimom investicijom, ir ne tik tais į ES, bet, kaip žinome, ir į kitas aplinkinės valstybės. Tai pareikalaus didžiulių pinigų, bet to pačiu ir e, labai glaudaus e, mokslo tyriamųjų darbų bendradarbiavimo. Daugelį problemų 27 valstybėse šiandien egzistuoja, tačiau dar didesnės problemos, kaip jūs žinote, yra naujose ES valstybėse. Jos yra objektyvas, atėjusius iš praeities ir man šiandieną tikrai yra malonu pastebėti jūsų kaip Švedijos pirmininkaujančios valstybės požiūrį į kai kurių valstybių problematiką ir ypatingai Baltijos valstybių problematiką. Ir gerbiamas ministrė, jūs paminėjote, kad yra numatyta tam tikros rytis, į kurias jūs planuojate kreipti ypatingą dėmesį, tai gal galėtumėt keliais žodžiais paminėti jūsų manimu, kur tai būtų pats efektyviausias, pats teisingiausias šiandieną e, mokslinių tyrimų darbų sustiprinimas Baltijos regiono valstybėse. Okay, Mr. Grifton. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasak, pridurti ponui Lambertsui dėl išteklių. Visi šio komiteto nariai e, žino, kad e, atsirandančios e, technologijos e, e dažnai yra grindžiamos e, retais mineralais, nes siekiama nutolti nuo anglės dvideginio panaudojimo ir išmetimo. Ir e, Kinija šiuo metu yra uždraudusi kai kurių tokių mineralų eksportą. E, tam, kad galėtume tai panaudoti gamyboje, mums reikia išspręsti šią problemą. Kaip jūs, e, gerbiamas premjerė, atsiprašau, ministrė, galėtumėt, galėtumėt prisidėti sprendžiant šią problemą ir kaip įgyvendinti tarptautinį auditą pasaulinių e, iškasenų, pasaulinių išteklių. Ar pirmininkaujanti valstybė supranta šias grėsmingas implikacijas, kurios gali mus ištikti tokioje situacijoje? Ringrazio anch'io il Ministro per le cose che ha detto e per quello che farà in questo semestre. Ačiū Ministrui už jo pasisakymus, pristatant artimiausio pusmečio veiklos planus mokslinių tyrimų srityje ypatingai. Norėčiau čia pabrėžti vieną aspektą, apie kurį užsiminė ir kiti kolegos. Jūs linkėjote savo geresnio tarpusavio sutarimo ir visų interesų grupių veiksmų derinimo. Aš noriu pasakyti, kad parlamentas ne visą laiką būdavo įtraukiamas į įvairių nutarimų ir programų prieimimo procesus. Mes galime tik tai pritarti tokiam jūsų prioritetui ir daugelis mūsų tikrai išreiškė susidomėjimą tokiu nauju, naujovišku jūsų pasiūlymu. Norėčiau konkrečiau išgirsti, kaip jūs ketinate uh, tą dalyką įgyvendinti, nes parlamentas yra pasirengęs bendradarbiauti. Pirmininkas, ačiū labai, buvo tai paskutinis pasisakymas ir klausimas, dabar suteiksime galimybę ministrui atsakyti, prašau. Ačiū. Aš e, pradėsiu e, nuo e, principinio klausimo, kurį iškėlė buvusi komiteto pirmininkė. Labai svarbu pasiekti tą sudėtingą balansą e, europinėme lygmenyje e, tarp valstybių narių. Ir aš manau, kad mes turėtume stengtis pasiekti tą trapų balansą, tą trapę pusiausvirą e, europinėme lygmenyje ir tarp valstybių narių. Tokiu būdu perkeldami visą e, galę e, galbūt komisijai, Bruseliui kitaip tariant. Mes turime sukurti šią pusiausvyrą tarp valstybių narių mokslinių tyrimų erdvėje. Dėl aštuntosios mokslinių tyrimų pagrindų programos diskusiją mes e, jau pradėjome ir tęs, tikimės, kad jį tęsis mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. tarpiu E, šiuo laikotarpiu, kai susidurėme su tokiomis klimato grėsmės problemomis, sudėtingomis lygomis, tai yra ypatingai svarbu. Na, o dėl finansavimo kažkas iškėlė klausimo dėl Europos mokslinių tyrimų e, srities finansavimo. Švedija turėtų pripažinti, kad Europos mokslinių tyrimų biudžetas ilgalaikėje perspektyvoje turėtų būti nuolat didinamas žemės ūkio e, biudžeto sąskaita. Ir labai svarbu, kad tuos išteklius mes geriau koordinuotumėme ir efektyviau panaudotumėme. Taip pat pasižymėjau tai, kad man e, e, kad jūs e, daugelis kalbate apie kovą su biurokratija mokslinių tyrimų srityje ir neretai kalbame, kad daugelis mokslininkų skundžiasi dėl biurokratijos siekiant gauti europinės lėšas. Ir tai tikrai yra didelis namų darbas mums. Pastebėjau jūsų susidomėjimą ir tai yra vienas e, iš mūsų prioritetų sumažinti biurokratinę naštą mokslininkams. Žinoma, šis procesas be e, pasipriešinimo turbūt neįmanomas ir aš tikiuosi jūsų paramos šiame procese. Na, o kas dėl procentų skiriamų moksliniams tyrimams labai svarbu e, atlikti įvertinimą. E, kol kas esame netiek toli pasistumėję, kaip turėtume būti pasistumėję, turėtume čia padidinti tempą, kad pasiektume savo užsibrieštų tikslų. Kai kurios valstybės narės jau yra pasiekusios didelės pažangos ir kai kurios valstybės tikrai e, ambicingai užsibrėžusios finansuoja mokslinius tyrimus. Todėl turime bendrai siekti šio e, tikslo ir stengtis įtraukti e, privačius ūkios subjektus E, paskatinti juos, e, e, juos investuoti iš, į mokslinius tyrimus. Klausimas dėl, dėl įvairių mokslinių tyrimų pagrindų programų ir testinumo tarp jų. Aš manau, kad tai tikrai labai aktuolus klausimas. Jis pabrėžia E, kaip svarbu turėti protingą mokslinių tyrimų politiką ir dar kartą pabrėžia ilgalaikės perspektyvos svarbą mūsų sprendimuose. Daugelis inovacijų kurios e, buvo sukurtos prieš 30-40 e, metų, e, jos galėjo vystytis tik tai dėl ilgalaikės perspektyvos mąstysenos. Todėl tai būtina daryti ir ateityje. Ir mes taip pat ketiname įvertinti tuos skirtingus instrumentus, e, kad tarp jų būtų tam tikras testinumas ir ryšys. Na, e, dėl e, Europos mokslinių tyrimų erdvės. Čia turėtume sukurti bendrą erdvę, kad geriau paskirstytume esamus išteklius ir ne vien tik dėl to, dar ir dėl to, kad Europa taptų patrauklių partnerių tarptautinėje arenoje. Mes turime sustiprinti savo išorinės, pasaulinės pozicijas ir tapti patraukliais partneriais. Na, o kas dėl mokslinių tyrimų, politikos ir sąsojus su smulkiamis ir vidutinėmis įmonėmis. Aš tikiuosi, kad komisija pateiks ataskaitą ir kad e, dar Švedijai pirmininkaujant šiek tiek pasistumėsime. E, nežinau, ar tai pavyks galutinai įgyvendinti, tačiau e, pažanga yra pastebima šioje srityje. Na, o kas dėl bendro pobūdžio klausimo, kaip įtikinti Europos valstybių finansų ministrus daugiau lėšų skirti moksliniams tyrimams. Ši ekonominė krizė, su kuria mes dabar susidurėme, e, jos pasakoje matome, e, kaip, nu, e, kaip kai kurios valstybės valstybės didino asignavimus moksliniams tyrimams, bent jau Švedija 5 milijardus e, švedijos kronų padidino asignavimus moksliniams tyrimams. Ir tai labai svarbu, kad šios įsipareigojimus e, vykdytume ir skirtume tinkamą dėmesį, o ne karpytume šiuos biudžetus. E, ir aš manau, kad mes bendrai, aukšto mokslo ir mokslinių tyrimų ministrai e, iš Europos valstybių galime daryti bendrą spaudimą, e, netgi ekonominės krizės akivaizdoje. Ir labai malonu matyti iš jūsų šį susirūpinimą ir reiškiamą paramą. Dėl Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo mums tai yra didžiulis prioritetas ir mūsų siekis e, e, e, išreikšti tą susirūpinimą, e, tą prioritetą įgyvendinant programą e, bonus. Ir mes e, dėkojame Jums už, už tą paramą ir tikimės ir toliau plačiau vystyti bendradarbiavimą Baltijos jūros regiono srityje. Uh, Pane ministrė, komiteto vardu pirmiausia dėkoju Jums už apsilankymą, dėkoju už Jūsų pasisakymus ir už tai, kaip stropiai Jūs atsakinėjote į užduotus klausimus. Esu tikras, kad e, bandydami spręsti šios ryties klausimus mes galėsime sklandžiai tarpusavėje bendradarbiauti, nes sritis yra iš tikrųjų labai svarbi, ji gali generuoti atitinkamą judėjimą, kuris po to turės poveikio ir kitoms rytims. Tik dėkuoju dar kartą už diskusiją, linkiu Jums gero kelio namo. Na ir skelbiu, kad baigime svarstyti šį mūsų darbo tvarkės punktą. Dabar noriu paskelbti 16 darbo tvarkės punktą, tai yra kiti klausimai. Įsivaizduočiau, kad nelabai daug diskusijų bus dėl šio punkto. 17 darbo atvarkės punktas yra tas, kad kitas posėdis vyks 28, 29, 30 rugsėjo. Tikiuosi, kad visi iš anksto džiaugiatės mūsų būsimų sustikimu. Dabar taip pat džiaugiatės, kad jau baigėme šį posėdį ir linkiu Jums geros kelionės namo arba tolesnio sėkmingo darbo kitose komitetuose. Ačiū.